Pagal darbos varkė dabar yra numatytas tarybos ir komisijos pareiškimas dėl pasirengimo pasaulio aukščiausio lygio sutikimui humanitariniais klausimais ir iš kart žodį suteikiu poniai Henis Plašart, kuri pasakys tarybos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mano manimu tas aukščiausio lygio sutikimas yra galimybė, kurie negali nepasinaudoti bendryje. Pirmiausia, išvados Tikimasi, kad po susitikimo bus patvirtintos tarybos ir pirmininkančios valstybės ir tai yra esminis dalykas rengiant stiprią ES poziciją ir valstybių narių poziciją. Aišku, labai artimai bendradabiaujant su komisija ir išorės veiksmų tarnyba. Norėčiau aiškiai pasakyti, taryba nori, kad pasaulinis aukščiausio lygio humanitarinis susitikimas būtų sėkmingas. Nuo Liepos mėnesio e, Niderlandai nusintė savo pasiuntinį e, rengiantį šiam susitikimui ir tokiu būdu mes galėjome pradėti bendrauti su visais pagrindiniais veikėjais – JAP, humanitarnėmis organizacijomis, ES institucijomis, valstybėmis narėmis ir kitomis jungtinių tautų šalimis bei suinteresuotais asmenėmis. Norėčiau paminėti keletą svarbiausių dalykų – ko tikisi valstybės narės. Mes norime, kad pasaulinė bendruomenė pripažintų, jog reikia laikytis humanitarnių principų bešališkumo, neutralumo ir nepriklausomumo. Pagrindiniai ly pasaulyje lyderiai turi bandyti spręsti humanitarnių krizių priežastis ir paspartinti pastangas sprendžiant konfliktus taikių būdų ir užkirsti kelią galimiems naujiems konfliktams. Mes norime, kad visi veikėjai, skaitant ir tuos, kurie turi įtakos konflikto šalims, kad visi jie gerbtų tarptautinę humanitarnę teisę. Ir norėčiau pakartoti tai, ką sakiau per mūsų diskusijas Briuselėje prieš dvi savaitės. Pažeidimai tokie kaip išpoliai prieš ligoninės ir mokyklas yra neprimtina. Taigi labai svarbu, kad tartautinė humanitarinė teisė būtų gerbiama ir kad visi, kurie yra atsakingi, būtų patraukti atsakomybėn ir kad būtų viešai kalbama apie rimtus pažeidimus. Tartautinės humanitarnės teisės nuostatų laikymasis yra susijęs su pagrindinė sustikimo tema. Žmonės yra humanitarnių veiksmų subjektai. Ir mes turime nuo popierių savo sostinėse pereiti prie realaus įsiklausimo į, to, ką nori, į tai, ką nori pasakyti žmonės. Taip pat matome, kad daug yra nusikaltimų lyties pagrindų. Taip pat mergaitės, moterys neturi būti vertinamos kaip aukos, bet kaip pagrindinės partnerės kurios būti, turi būti įtraukiamos į humanitarinių veiksmų ciklą visais etapais. Taip pat pirmininkant valstybė mano, kad daugiau humanitarnės pagalbos ir veiksmingumo pasieksime, jeigu skatinsime inovacijas. Inovacijas finansavimo humanitarnių veiksmų srityje, inovacijas technologijų srityje, inovacijas naujų partnerysčių srityje. Niderlandai vienas iš pasaulinės humanitarnių inovacijų, pasaulinio humanitarnių inovacijų alijanso e, narė Taip pat norėčiau labai trumpai pakalbėti apie humanitarnės pagalbos finansavimą. Niderlandai ir kitos ES valstybės narės patenka į 15 daugiau, daugiausiai skiriančių pa, paramos humanitarniai pagalbai valstybių sąrašą. Taigi humanitarnės pagalbos finansavimas turi vykti per 15 stambiausių humanitarnės pagalbos finansavimo įgyvendinimo organizacijų. Taigi Amsterdame e, vasario mėnesį buvo, įvyko atitinkamas renginys, mes dėrėjomės su pasauliniu banku, pasaulio banku dėl e, pagalbos skaidrumo ir dar norėčiau pasakyti ir padėkoti Junktiniai karalystiai už tai, kad e, ketvirtai šerpa, trečiai šerpa susitikimą surengė, ketvirtas šerpa, šerpų susitikimas įvyks Švedijoje ir uh, atsiprašau, įvyks New York'e ir tikiuosi, kad tas posėdis duok, sustikimas duos gerų rezultatų. Mes kaip pirmininkaujantį valstybę norėtumėme, kad kuo daugiau donorų, humanitarinių organizacijų susivienytų ir pasirašytų po bendrai pateiktais įsipareigojimais. Pabaigai norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad jūs domitės, už tai, kad teikiate patarimus ir tai, už tai, kad dalyvausite tame susitikime. Tai rodo, kad jūs esate pasiryžę prisidėti prie tų darbų ir aš tikrai tikiuosi šiandien išgirsti daugiau apie jūsų lūkesčius ir viltis, e, laukiant aukščiausio lygio sutikimo Stambule. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponui Stilienidės komisijos vardu, prašau. Kolegos, draugai, gerbiamai ministrė, Praėjo Liko tik 12 dienų iki aukščiausio lygio sutikimo ir tai mums galimybė padaryti didelę pažangą ir visam pasauliui pasakyti, kad reikalingi bendri ir kolektyviniai veiksmai. E, šis aukščiausio lygio susitikimas vyksta pačiu laiku. Mes susidurėme su didžiuliais iššūkiais. Praėjusiais metais humanitarinė pagalba, pagalbai buvo, pagalba buvo skirta daugiau kaip 100 milijonų žmonių. Asmenų perkelimas yra pats didžiausias po antro pasaulinio karo. Vyksta konfliktai ir žmonės tengiasi pabėgti taip pat ir nuo klimatinių nelaimių ir tai yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Tai kaip mes reaguojame į šį vis didėjantį poreikį jau nėra tvaru. Krizės paveikti žmonės turi palikti savo šalį išsaugodami orumą, o ne tik gauti pagalbą. Mes negalime toliau dirbti taip, kaip dirbome turime dirbti ypatingomis aplinkybėmis. Reikia, kad prisijungtų ir kiti suinteresuotieji asmenys, kad humanitarinė pagalba būtų ne tik veiksminga, bet kad padėtų išvengti konfliktų, sumažintų e, nelaimių riziką ir įgalintų bendruomenės. Ne jokia nepaslaptis, kad mūsų lūkesčiai yra dideli. Turiu galvoje šį aukščiausio lygio susitikimą ir tuos rezultatus, kuriuos po jo pasieksime. Mes turime parengti aiškę ateities viziją ir turime tai padaryti Stambule. Darbo tvarkė dėl humanitarnės pagalbos yra geras pagrindas veiksmams. ES yra pasiryžusi padaryti, atlikti savo darbo dalį. Europos parlamentas gruodžio mėnesį patvirtino dokumentą. Aš taip pat noriu pripažinti ir jūsų indėlį formuluojant prioritetus. Puiku, kad Europos parlamento nariai taip pat dalyvau šiame aukščiausių lygių susitikime. Jūsų dalyvavimas mums labai svarbus ir mes dirbsime su, su jungtinėmis tautomis aukščiausių lygių, kad galėtume užtikrinti jūsų dalyvavimą. Mes vyksime aukščiausių lygių susitikimą su aiškiai nustatytais trimis tikslais Ačiū ir dabartiniai pirmininkaujančiai valstybei nariai ir anksčiau pirmininkavusioms valstybėms narėms. Pirmasis tikslas tai yra tarptautinės humanitarinės teisės problemos. Dabartiniai teisės aktai yra paprasčiausiai nepriimtini, todėl kad e, yra greunamos mokyklos, darbuotojai, mokytojai ir gydytojai tampa aukomis ir mes turime tai sustabdyti. Svarb, kad reikia, kad būtų laikomasi ir kad būtų dar kartą patvirtinti svarbiausi humani, humaniški, humaniškumo reikalavimai. Norime, kad aukščiausio lygio susitikime būtų dar kartą tai patvirtinta. Ypatingai pritariu Europos parlamento rezoliucijai dėl to, kad mokyklų ir ligoninių e, puolimas yra nepriimtinas. Mums reikalingi veiksmingesni humanitariniai veiksmai, reikalingas bendradarbiavimas, o ne konkurencija. Reikia daugiau lankstumo, daugiau finansavimo numatomumo. Suprantama, turime įtraukti ir privatų sektorių. Mes diskutuojame ir e, rengi, dirbame ties tolesniais veiksmais atsižvelgdami į aukščiausio lygio sustikimo ataskaitą. Mes turime strategiškiau bendradarbiauti su partneriais. Ypač reikalingas kitoks požiūris, kad perkeltieji asmenys būtų nebepriklausomi, kad galėtų gyventi savarankiškai. Tai yra galutinis tikslas, to norėtume pasiekti per aukščiausių lygių susitikimą Mes turime parengę komunikatą, kuris buvo patvirtintas balandžio 26 dieną. Mes sprendžiame šiuos svarbiausius klausimus ir siekime pateikti aiškius įsipareigojimus. Tikimės, tikime, kad ir kiti suinteresuoti, kitos suinteresuotusios šalis padarys tą patį. Reikalingi politiniai įsipareigojimai aukščiausių lygmenių. Tai yra būtina, tai turėtų būti veiksmingo tolesnio darbo pagrindas, nes aukščiausio lygio susitikimas bus ne tik e, mėnesių, mėnesius trukusių konsultacijų ir parengiamo darbo konsul... kulminacija, bet tai bus tarptautinės humanitarinės sistemos pokyčių pradžia mes taip pat pradėsime įgyvendinti ir savo įsipareigojimus. Ačiū. Ačiū gerbiama, gerbiamajam komisijos nariui. Dabar suteiksiu žodį frakcijų atstovams. Nematau ponios Zaborskos, taigi suteiksime žodį e, socialistų ir demokratų frakcijos atstovui Guerrero Salom. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Šis aukščiausio lygio susitikimas vyksta tuo metu, kai organizaciniai klausimai irgi nelengvai sprendžiami. Parlament bus sunku e, parlamentui nusiųsti savo atstovus į Stambulę vyksiantį aukščiausio lygio susitikimą. Kaip teigia komisijos narys, šis renginys vyksta pačiu laiku, jis yra labai laukiamas, nes dabar matome didžiulę humanitarinę krizę ir Irake, ir Sirijoje, ir Sudane, Ukraine, Ukrainoje, Jemene ir kitose pasaulio šalyse. Pats dabar yra tokia situacija, kai yra daugiausia perkeltųjų asmenų maždaug 120 milijonai iš 37 šalių, beveik pusė iš jų yra vaikai. Taigi dabar yra pats didžiausias poreikis. E, trūksta maždaug dar 40 procentų finansavimo. Matome, kaip pažeidžiami humanitariniai principai, kaip siunčiami tankai prieš humanitarnės pagalbos darbuotojus. Todėl turime kitaip reaguoti, teikdami humanitarinę pagalbą. Vyksta regioniniai dialogai regioniniu mastu, pasauliniu mastu ir jūs atspindėjote, jūs pasakėte, ką reikia padaryti, koks yra bendras susitarimas. Regis, kad nėra pakankamai susitarta, ką turėtume daryti. Komisija pateikė prioritetus, parlamentas pritarė, parlamentas taip pat parengė savo ataskaitą dėl humanitarinių veiksmų ir šioje ataskaitoje mes raginame geriau teikti geresnę apsaugą. Tai yra susiję ir su vystomąją pagalbą, reikėtų atkreipti didesnį dėmesį į moteris, vaikus. Mes turime teikti humanitarinę pagalbą nuosekliai ir tikslingai. Todėl raginu komisiją dirbti taip, kad renginys Stambulė būtų uh, pirmasis žingsnis, kad visos valstybės narės prisidėtų prie bendro pasaulinio požiūrio į humanitarinę pagalbą. Vystimo, vystomoji pagalba human, ir humanitarinė pagalba turi būti gyvendinamos kartu. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad Stambulas turėtų būti pirmas žingsnis siekiant atstatyti, atkurti šiame pasaulyje orumą. Ponas Tamesmeker, Ekar frakcijos vardu, pusantros minutės. Taip, karai, e, aplinkos, e, visos e, infrastruktūros gravimas, baisus dalykai, tas vyksta Sirijoje, Jemene, Ukrainoje, bet taip pat ir Turkijoje Turkija yra šalis, kurios rytuose yra nuolat engiami kurdai ir, ir tai daro būtent Erdoganas. Turėtumėm labiau apsaugoti šią tautą ir geriau tą daryti. Šiais laikais dabartinių krizių e, akivaizdoje reikia visai kitokių sprendimų ir reikia mokytis iš praeities klaidų, koordinuoti tarpusavio veiksmus, nes tik suderinti veiksmai atneš papildomai naudos, vystamoji parama. Viskas turi būti tampriai tarpusavį susijęta, taip pat ir prevenciją užsimti būtinai turime, nes pasiekmių šalinimas mums atsieina žymiai brangiau ir taip pat reikia tam tikromis sąlygomis, aplinkybėmis teikti pagalbą. Neturėtų tai būti viena aukščiausio lygio sustikimas, kurio metu ir vėl būtų tik kalbama, kalbama, kalbama. Turime ką nors padaryti, kad praėjus metams jau būtų galima užčiuopti konkrečius rezultatus. Antraip, tai jau ir dabar galime sakyti, kad sustikimas žlugo. Ačiū, toliau ponas Görins, dvi minutės. Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Laukiame svarbaus aukšto lygmens e, susitikimo, bet džiaugiamės, kad tai nebus vien, tikimės, kad tai nebus vien tik tai ceremonija, kad bus galima pasiekti konkrečių rezultatų, išvelgiant į tų žmonių kančias, kurie gyvena e, konflikto sąlygomis. Bet mes turime nepamiršti trijų svarbių aspektų rengiantis gegužės 23-24 dienos sutikimui Stambulė. Pirmiausia, vis daugiau kyla grėsmės saugumui Antras dalykas. Krizė yra laikoma kaip neišvengiamybė ir taip pat trečias dalykas, mes turime pasirūpinti, kad ES valstybės narės kitos šalys prisimtų finansavimo įsipareigojimus. Pirmiausia, kalbant apie saugumą ir matome, kad iš tiesų kyla kyla didžiulė grėsmė ir taip pat reikalinga imtis veiksmų humanitarnės pagalbos rytyje ir mes turime imtis praktinių veiksmų. Kalbant apie krizės sprendimo ir konfliktų sprendimo būdus, kariniai veiksmai čia nėra primtini, dėl to reikia diplomatinių priemonių. Nesvarbu kokių, bet tai turi būti diplomatinės priemonės, kad Stambulo sutikime tai bus priminta. ES įsipareigojimai yra dosnus, be jokios abejonės. Ir tie įsipareigojimai turi būti nuolatos atnaujinami dėl paprastos priežasties, būtent kad tų įsipareigojimų nesugebėme įgyvendinti iki galo. Ir tai yra patikimumo klausimas ES ir valstybėms narėms. Valstybės narės turi to nepamiršti. Nepakanka tik tai konstatuoti, ką daro kiti. Ir aišku, kiti da, padaro mažiau negu ES ir valstybės narės, tačiau tai nėra pakankama priežastis, kodėl 28 valstybės narės neturėtų laikyti savo finansinių įsipareigojimų. Ir aš džiaugiuosi, kad pirmininkaujantį valstybę ir e, komisijos narys rimtai vertina būsimą aukščiausio lygmens susitikimą. Ačiū. Dabar Urban Krespo G vardu. Ponas ir ponai, dėja humanitarnės krizės kyla vis dažniau ir tai susiję ne tik jau su aplinkosauginiais aspektais ar klimato kaita, tiesiog dėl įvairių konfliktų jos susidaro, dėl to, kad sienos yra perkelinėjamos, dėl to, kad pabėgėlių srautai didžiuliai mūsų regione ir tai kelia papildomų iššūkių šiam aukščiausio lygio sustikimui. O Kokios naudos duoda kalbėjimas, jeigu pačios e, į sustikimą susirenkančios šalis e, yra problemų sukelėjos iš dalies. Naujasis mūsų partneris e, Turkija elgėsi visiškai betodairiškai ir negalime viena vertus uh, skelti antausi, kita vertus e, sakyti, kad viskas gerai ir norime bendradarbiauti. Taigi iš ES pusės reikia dar padirbėti ir turime kažkaip veiksmingiau spręsti tą situaciją. Ačiū. Toliau ponia Autala, žaliųjų frakcija. Ačiū ponia pirmininkė. Pasaulinio lygio sustikimas humanitariniais klausimais, pirmasis tokio pobūdžio sustikimas rengiamas, galėtų būti puikia galimybė pagerinti humanitarinę, pagal humanitarinę teisę teikiamą pagalbą, jos veiksmingumą. Tačiau reikia kreipti dėmesį ir į papildomą kuriame vertę to sustikimo metu. Ir labai tikimės, kad komisija pasistengs, kad e, tai tikrai būtų naudingas susitikimas, kad būtų numatyti aiškus įsipareigojimai, kaip reikėtų veikti humanitarnės krizės atveju. Gydytojai be sienų dėja pareiškė, kad nedalyvaus sustikime ir nuo jo nusisuka dėl to, kad jų padėtis yra labai grėsminga daugybė ligoninių, 75 per pastarosius metus buvo mm, užpultos, atakuojamos e, konfliktų regionuose. Tai yra neįtikėtina, kai yra teikiama humanitarinė pagalba. Ir humanitariniai nusikaltimai prieš civilius gyventojus prilyksta karo nusikaltimams. Turime ir skubios pagalbos teikimą veiksmingiau organizuoti ir apie tai kalbėti lygiai taip pat sustikimo metu. Smurtas prieš pažeidžiamas e, grupės tokias kaip merginos, moteris, mergaitės irgi turi būti mūsų dėmesio centre. Ačiū toliau, ponė Lundgren. FDD frakcija, viena minutė. Ponas Lundgren, atsiprašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmą kartą rengiamas pasaulinio lygio sustikimas humanitariniais klausimais. Tikslas puikus, tačiau čia dalyvauja ir Turkija, o tarp Turkijos ir ES atsirado dabar jau naujų ryšių. Turkija nepaiso žmogaus teisų, demokratijos principų, negerbė spaudos laisvės, beje, taip pat yra net ne Europoje, o Azijoje. Ir tai ta pati Turkija, kuri privertė Angelą Merkel leisti paduoti į teismą vieną e, komiką Vokietijos. Tai dalykai, kuriuos negalim nekreipti dėmesio. Turkija dalyvaus tame sustikime, kai tuo pat metu ta pati Turkija trypia kojomis visą tai, kas yra svarbu Europos Sąjungoje. Ačiū. Dabar ponas Bonano vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą pas mus atvykusiam komisijos nariui, kiek kainuoja toji humanitarinė pagalba skurdžioms šalims. Yra daug apie tai kalbama, Bet niekas nesako, kad 80 procentų tų pinigų, kurie išleidžiami, yra daugiau mažiau reprezentacinės išlaidos. O realiai pagelbėti žmonėms skirtų pinigų lieka labai nedaug. Gerbiamas komisijos nariai, ką atsakysite, kiek kainuoja surenkti tokio lygio susitikimą? Visi atvyks į, į Turkiją šalį, kuri, kaip žinome, labai jau demokratiška, kuriai vadovauja diktatorius Erdoganas. Iš esmės tai yra naujasis 2000-ųjų Hitleris. 2000-ųjų eros Hitleris. Čia yra persekiojami e, žmonės, e, nekalti piliečiai. Kolumbijoje Panašiai susiklostė situacija su Eskobaru, e, narkotikų prekybos vadeiva. Jūs iš esmės tos pinigus iš Eskobaro pasiimat ir skiriate paskui humanitariniai pagalbai, neva. Paaiškinkite žmonėms, kaip yra su tais pinigais. Visi jie nusėdo juk jūsų kišenėse. Ačiū turiu panas štie dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė, komisijos nary. Mes girdėjome, kad daug kalbam apie tai, koks turėtų, kokios turėtų būti šios tikimo ambicijos ir siekiai. Ir mums labiausiai rūpia artėjant tam susitikimui štai kas. Pasaulinė humanitarinės, sistem, humanitarinės pagalbos, pagalbos sistema nėra efektyvi, nėra pakankamai lėšų tam, kad pasiektume visų humanitarnės pagalbos tikslų. Mes žinome, kiek milijonų žmonių turi gauti šiokią tokią humanitarinę pagalbą. Mes žinome, kad šiandien pasaulyje pabėgėlių yra kur kas daugiau nei po antrojo pasaulinio karo. Deja, mes taip pat matome ir kad ilgalaikė humanitarnė krizė yra įsivyravusi, perkeliamų asmenų yra labai daug ir jau 25 metai vyksta tokia humanitarnė krizė. Taigi, turėdami tai omenyje, turime pirmiausia akcentuoti švietimo reikšmę krizės sąlygomis Žinome, kad komisijos narys tam skiria nemažai dėmesio. Kai įsviro tokias ilgalaikės krizės, humanitarnė sistema pati savaime negalės patenkinti visų poreikių reikalavimų. Priverstinis perkelimas nėra vien tik tai humanitarnis iššūkis, bet ir vystimosi politinis, ekonominis iššūkis. Taigi, tai yra svarbus iššūkis, kalbant ir apie žmogaus teisės. Ir aišku, girdime daug apie nelegalią migraciją, tačiau turime nepamiršti ir saugumo. Aš norėčiau prisiminti komisijos komunikatą, kuris buvo patvirtintas balandžio mėnesį, kur bandoma pabrėžti, kad tokiuose perkelimo situacijose turime mažiau pasitelkti humanitarnės pagalbos priemonės, bet pasirūpinti, kad tie žmonės galėtų gyventi orų gyvenimą. Pana, ponia Kosta, vieną minutę. Ačiū. Tikiuosi, kad pirmasis toks humanitarnės pagalbos susitikimas Stambulė leis Europai suvadinti svarbų vaidmenį. Išgyvename pabėgėlių krizę ir labiausiai nukenčia moterys ir vaikai. Dėl to mūsų frakcija ir pradėjo kampaniją kuriuo siekiama surinkti pinigų mokykloms, vaikams, kurie susitarė su sudėtingomis, sudėtingomis situacijomis. Ir aš norėčiau pasveikinti komis, komisijos narį dėl to, kas jis sureagavo į mūsų kvietimą ir numatė tam tikrų lėšų ir kitą šeštadienį mes pradėsime įgyvendinti savo kampaniją. Švietimas nėra antrailis dalykas tai yra esminis elementas e, siekiant e, užtikrinti apsaugą ir kovoti su smurtu. Labai svarbu, kad vaikai irgi būtų projekto dalis. Taip pat turime kalbėti apie humanitarnius koridorius tam, kad pabėgėliai galėtų saugiai keliauti į Europą. Taip pat e, Vokietija ir Ispanija turi leisti pabėgėlių studentams į, į, į, įsitraukti į kursus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Po maždaug poros savaičių prasidės aukščiausio lygio pasaulinis sustikimas humanitariniais klausimais, kurie Turkijoje, kuriame ir ES suvaidins lemiamą vaidmenį. Norėtųsi, kad ES pakalbėtų su turkais apie tai, ką jai reiškia žmogaus teisės, jos um, pačios um, piliečių teisės. Juk negalime leisti, kad panas Erdoganas visiškai Hmm, atsisakytų komentuoti situaciją ir tai būtų toleruojama. Kalbėkime apie apribotą religinę laisvę, nuomonės laisvę, spaudos laisvę. Kalbėkime apie nežmonišką genocidą ir apie atsakomybę, už kurią dėl to reikėtų prisijimti kai kam. ES turi suvokti, kad ir geriausi tikslai išsikelti nieko net neš, nieko nelems, jeigu um, e, nebus išpildytos kai kurios e, būtinos sąlygos. Turime padėti kenčiantiems žmonėms ir išnaudoti kiekvieną galimybę konkrečiai padėti žmogui. Norosi tokios tikslingos žmogiškos paramos. Vieną minutę poniai Becerai. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju komisijos nariu už tai, kad šiandien atvykote. Išpoliai prieš humanitarnės pagalbos struktūras ir organizacijas, jų skaičius išaugo pastaraisiais metais. 2015 metais e, gydytojai be sienų informavo apie 75 tokius išpolius, taip pat jų matome ir pabėgėlių stovyklose. 30 žmonių žuvo tokios, per tokius išpolius. Tai nėra koks tai nelaimingas atsitikimas. Yra tam tikri elgesio standartai. Ir mes čia kalbame apie karo nusikaltimus, nusikaltimus žmonijai pasaulinis humanitarinės pagalbos viršūnių sutikimas turi skubiai ir vieningai skirtis, numatytis vieningą ir skubų atsaką tokiems išpoliams. Saugumas e, turi būti užtikrinamas, nes tie, kuriems mes norime padėti, jie, priklau, jie priklauso visiškai, yra priklausomi nuo mūsų tokių saugumo priemonių. Taigi mes turime Europoje užkirsti kelią, e, užkirsti kelią tokioms situacijoms. Pone Ferenzuka, jūs norite užduoti klausimą pagal Melinos kortelės procedūrą, jūs būsite ir kalbėtojas šiuose diskusijose. Ar tikrai norite paklausti? Puiku. E, ponas Korao, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. kai balsuos balsavimo dėl Gerero salom pranešimo dėl pasaulinės veikatos organizacijos, mes pripažinome, kad labai svarbu, jog ES suvaidintų svarbų vaidmenį e, tame susitikime. Penkių žvaigždžių judėjimas tikisi, kad toks tikimas leis dirbti kartu su kitomis vyriausybėmis, kad bus atsiprašyta už tai, kas buvo netinkamai uh, E, padaryta ir dėl ko humanitarnės krizės dar labiau pablogėjo. 80 procentų visų krizių yra sukeliamos įvairių veikėjų, kurie bando dabar spręsti problemas. Pavyzdžiui, tokia valstybė Saudo Arabija dalyvaus e, susitikime. Saudo Arabija, kuri yra apginkluota europiniais ginklais ir kuri dabar yra pagrindinė humanitarinių krizių sukėlėja Jemene, yra sprogdinamos ne tik ligoninės, bet vykdomi kiti išpoliai ir aš norėčiau paklausti komisijos nario. Ar jis galėtų nuraminti Euro, ES piliečius, kad realūs įsipareigojimais bus prisimti viršūnių sutikime? Ponas Venta, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Pasaulio banko duomenimis 150 milijonų žmonių išgyvena humanitarnę krizę, trūksta ekonominio stabilumo, tai dar labiau užprovokuoja krizės. Ir Stambulo susitikimas skirtas tam, kad mes atkreiptumėme dėmesį tas problemas ir iškotumėme sprendimų. Tai yra jungtinių tautų iniciatyva surenkti humanitarnių konsultacijų regionuose, humanitarnės konsultacijas regionuose. Turime prisiminti, kad humanitarnė pagalba turi būti uh, jau paskutinė priemonė, kai nepakanka vietos iniciatyvų, dėl to reikia, reikia pasinaudoti vietos potencialu. Dabartinės krizės yra ilgalaikės ir dėl to labai svarbu sumažinti atotrukį tarp dabartinės pagalbos ir ilgalaikės vystamo bendradarbiavimo pagalbos. Ir aš tikiuosi, kad tas susitikimas, jame taip pat bus atkreipiamas dėmesys ir į moterų vaikų ir neįgaliųjų situaciją. Norėjau tiesiog pasakyti, kad jums, ponė Venta, iškelta milinoji kortelė. Sutinkate atsakyti. Ponas Robič, noriu užduoti klausimą. Noriu padėkoti kolegai Ventai ir mano klausimas būtų, kaip pavyzdžiui, su e, šeimos verslu ir su mėginimu savarankiškai verstis, kaip čia padėti politikos priemonėmis, kad šeimos galėtų gaminti tai, kas iš tiesų yra reikalinga joms, kas naudinga. Ačiū, ponė Ribigai, už klausimą. Žinot, mes, mes kartu kaip tik dirbame ties tuo pranešimu apie mažasias ir vidutinės įmonės. Kalbėjome ten, kurios yra tokios svarbios e, šalių ekonominiam vystimuis ir pažangai, tai jeigu ir toliau vertinsime tai kaip prioritetą, tai be abejo, kad 0,7 procentus BVP būtinai turime skirti ir šiai sričiai, kaip ir yra numatyta kitaip. E, sustosime ir, ir nebe, nebejudėsime pirmin, bet aš labai tikiuosi, kad galėsime ateityje, ateityje dirbti dar geriau. Ačiū, ponė Valenciano, vieną minutę. Komisijos narys gerbiamas sakė, kad mes ir toliau E, prisidėsime, nešime savo indėlį, bet e, reikia kalbėti apie žymiai daugiau, apie politinio pobūdžio įsipareigojimus. Dar trūksta 40 procentų. Reikia išmanumo čia, sveiko proto, taip pat Istambule rezultatų pasieksime tik tada, jeigu bus numatyta kas nors, kas pakreiptų visiškai radikaliai situaciją priešingą linkme kad nebebūtų pažeidinėjama tarptautinė e, teisė Turkijoje kasdien. Tai yra taip pat ir išgyvenimo klausimas, e, kuris iškyla daugeliu žmonių kiekvieną dieną. Ir diena iš dienos čia ES galėtų pademonstruoti, ką gali nuveikti. Aš žinau, kad ne jūs esate atsakingas už šias rytis, ne jūs jas kruojate, bet vis dėlto šiame sustikime ES liks panašu tik paraštėse buvo nustumta į visišką šoną ir dėl to labai apgailestauju ir tikiuosi, kad pagaliau bus ryštingai imtasi veiksmų, kad būtų suteikta daugiau galimybės pasisakyti. Ačiū toliau, ponė Tomašic. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nuo antro pasaulinio karo laikų dabar susidurime su didžiausio e, pobūdžio pabėgėlių krize daugiau negu tada perkeltų asmenų jau turime iš vieno regiono į kitą. Ir Turkija kaip tik yra pats pabėgėlių srautų judėjimo epicentras. Ir čia kyla daug humanitarnio popučio krizių. Ir manyčiau, kad e, per sustikimą kaip tik ir bus kalbama apie e, pabėgėlių padėtį, apie tai, kaip jiems padėti. E, Tačiau tikiuosi taip pat, kad pasaulio lyderiai suvoks, kad e, humanitarnės, e, humanitarnių krizių neturėtų užgošti politinio pobūdžio nesutarimai ir ginčiai, nes pirmiausia galvokime apie tos žmonės ir apie jiems kylančius net ir saugumo iššūkius. Ačiū, toliau ponas Pat, vieną minutę. Ačiū, gerbiamoji pirmininkė. Prieš keletą savaičių buvau e, Libijoje ir buvau susitikęs, Libane ir buvau susitikęs su pabėgėliais iš Sirijos. Jie nori grįžti į savo namus, o kad galėtų palaukti kaimininėje šalyje, kol bus saugu sugrįžti į savo šalį, jie turi turėti galimybę naudotis pačiais paprasčiausiais dalykais, tokiais kaip mokyklos vaikams, galimybė dirbti, galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas. E, kitos šalys, e, tokios kaip ES, galėtų teikti finansinę pagalbą, kad tai būtų gyvendinta. Mums reikėtų padidinti humanitarinę pagalbą, kad galėtume padėti pabėgėliams, kurie yra netoli savo namų. Kita problema - tai kit, skirtingų šalių daromo pažadai padėti krizės laikotarpiu, tačiau tai yra nedaroma. Pažvelkime, kaip lėšos bus skiriamos Haičiui ir Nepalui po nelaimių. Ir dabar turime ir pabėgėlių krizę yra pažadai suteikti lėšų, tačiau tų pažadų nesilaikoma. Ir šiame aukščiausio lygio susitikime turėtų būti e, įgyvendinami, pasižadama įgyvendinti pažadus. Panas Preda. Ačiū, ponė pirmininkė. 2015 metais buvo Europos komisijoje užsibriešta siekti septynių tikslų ir dabar kyla klausimas, ar tas pasaulio aukščiausio lygmens susitikimas leis prie, nuo gerų ketinimų pereiti prie konkrečių dalykų. Ir aš manau, kad, kaip ir teisingai sakė komisaras Telienidės, reikia reaguoti drąsiai ir pateikti aišku atsaką, ypatingai kalbant apie humanitarnės pagalbos nepakankamą finansavimą ir taip pat siekti, kad ta pagalba būtų veiksminga. Dar viena pastaba, kalbant apie humanitarnės pagalbos ir uh, politinių krizės sprendimų ryšį. Čia aš pritariu tam, ką sakė Korao. Ponas Korao, aš nemanau, kad komentarnė pagalba gali būti politinių sprendimų pakaitalas. Aš manau, kad negalime leisti, kad Europą ištiktų stigma. Mes turime imtis kuo galima konkretesnių veiksmų. Ačiū, ponas Lyts. Gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Šis pasaulio lygio sustikimas humanitarniais klausimais turėtų būti toks, kuris pasiūstų aišku signalą. 60 milijonų žmonių šiuo metu dėl krizių e, susidariusių įvairių katastrofų e, išsikėlė iš savo namų tiesiog priverstinai ir pusė visų pabėgėlių yra vaikai. ES ir jos valstybės narės tikrai parodys solidarumą ir atsakomybę savo tik tada, jeigu per šį susitikimą ES pati bus pavyzdys ir e, vykdys finansinio pobūdžio įsipareigojimus. Geras pavyzdys būtų pavyzdžiui ir vadinamoje duka iniciatyva mūsų frakcijos vietoj 2 procentų ateities skirti 4 procentus humanitarinės pagalbos būtent švietimo sričiai. Komisija e, šį įsipareigojimą jau, beve, jau yra numačiusi dabartinėme biudžeto projekte. Esu pranešėjęs vystimosi E, komitete dėl 2016 metų biudžeto ir jau čia taip pat labai akitavau 26 milijonus daugiau skirti švietimui. Ir tikiuosi, kad ir kitos valstybės eduka iniciatyvą parems ir numatys humanitariniuose biudžetuose atitinkamą lėšų dalį. Ačiū. Pirmininkė, komisijos nariai, pasaulio aukščiausių lygių sustikimas humanitariniais klausimas yra svarbus numatyta, kad pagalba reikalinga 120 milijonų žmonių pasaulyje. Vienas iš svarbiausių klausimų, kuris bus šio renginio darbo tvarkėje, tai yra humanitarinės pagalbos teikimas, kaip EPP pranešėja dėl komisijos e, dokumento, dėl žmogaus teisių ir uh, kaip e, jungtinių, dirbantį su jungtinėmis tautomis, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu bendradarbiauti siekiant sugriauti teroristinius tinklus, svarbu stiprinti tarp, tarptautinį dialogą ir labai svarbu skirti išteklius nuolatiniam švietimui, užtikrinant žmogaus orumą, lygybę, teisės viršienybę. Uh, Turkija taip pat turi laikytis tam tikrų taisyklių, kaip e, š, priimančioji šalis. Ji turėtų dirbti siekdama padėti milijonams žmonių. Turkija priima šią konferenciją, o yra patyrusi didelį pabėgėlių antplūdį. Taigi tikrai simboliška, kad visas pasaulis susirinks Stambule ir sieks bendro sprendimo šio klausimo. Ačiū toliau, ponas Frunzulika. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Tikrai tikiu, kad šis aukščiausio lygio susitikimas bus labai svarbus žingsnis pirmin, siekiant nustatyti galimus sprendimo būdus, kad būtų visiškai galima visiems būtų atsakingiems už humanitarinę sistemą. Mums reikia kalbėti apie pasiekimų lygį. ES turi pateikti realius pasiūlymus dėl naujos realios humanitarinės pagalbos sistemos šiame pasaulyje kad galėtume visiškai prisijimti Europos Sąjungos valstybių, kad valstybės narės galėtų visiškai prisimti atsakomybę ir kad humanitarinis darbas nebūtų toks pavojingas. Siekiančių tikslų svarbu, kad susitartų uh, visos suinteresuotos šalis dėl atskaitomybės, dėl skaidrumo, kad sukurtų verslo modelį, galėtų numatyti riziką ir planuoti darbą kartu. Ačiū. Ačiū, pana Adaktus. Toliau panas Adaktus, vieną minutę. Pirmininkė. Pasaulio aukščiausio lygio sustikimas humanitariniais klausimais Stambule yra labai svarbi kryškelė, kągi valstybės narės darys, kaip geriausiai teiks humanitarinę pagalbą. 120 milijonų žmonių e, reikalingi humanitarnės pagalbos 37 šalyse. Ir Irake, Irake ir, ir Sirijoje žmonės patiria didžiausią grėsmę. Aš suprantu, kokia svarbi humanitarnė pagalba. Galime ir privalome padaryti daugiau. Reikėtų pasakyti, kad ES vystamoji pagalba turi būti aiškiau susijęta su žmogaus teisėmis. Akivaizdus pavyzdys būtų pagalba, kuri teikiama Eritrėjai. Praėjusiais metais ši pagalba buvo suteikta nereikalaujant jokių demokratinių reformų. Mums reikia pasimokyti iš tokios situacijos. Komisija ir toliau turi numatyti prioritetus. Ir žmogaus teisės turi būti prioritetu šioje srityje. Toliau Silba Pereira vieną minutę pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Dabar yra toks laikas, kai pasaulis um, mato daugybę dramų, ne tik pabėgėlių krizę. Daugiau kaip 120 milijonų žmonių priklausomi nuo pagalbos. Kaip galėtume apjungti išteklius, kad šiame aukščiausio lygio susitikime būtų parengtas tinkamas atsakas atsižvelgiant į problemos mastą. Europos Sąjungos lyderystė ir atsakomybė yra svarbus dalykai. Mes, mūsų elgesys turi būti pavyzdinis, jeigu norėtume būti lyderiais šiame renginyje. Ir komisijos nariai reikėtų padidinti mūsų humanitarinės pagalbos teikimą, reikėtų geresnio finansavimo. Niekaip kitaip negalime e, užtikrinti šių vertybių laikymuose. Pana Šinfild. Ačiū. Humanitarinės pagalbos istorija yra tokia pati ilga kaip ir žmonijos istorija. Laikai pasikeitė, aplinkybės keičiasi, todėl turime keisti metodus ir priemonės siekdami padėti kitiems. Dabar tokia pagalba, tokios pagalbos tikisi milijonai žmonių 40 pasaulio šalių, 60 milijonų žmonių yra perkeltų dėl ginkluotų konfliktų. Pasauliui reikalingas humanitarinės pagalbos įstatymas. Mes turime atnaujinti pasenusią ar neveiksmingą sistemą, kuri yra šiuo metu galiojanti jungtinių tautų sistemoje. Tikimės, kad pasaulio aukščiausio lygio susitikimas suras sprendimą kaip atliepti, atsiliepti į tokius iššūkius, kaip finansavimo stoka, kaip organizacijų veikla ir kaip būtų galima pasitelkti ir tuos donorus, kurie negyvena vakaruose. Pasaulio aukščiausio lygio susitikime bus tengiamasi pakeisti požiūrį į humanitarnės pagalbos teikimą ir Europos Sąjunga bus uh, E, labai matoma. Mums reikėtų apga, apsvarstyti savo poziciją savo pasaulyje. Kartu su partneriais iš Europos šalių mes turėtume pakeisti situaciją pasaulyje. Jeigu norėtume, kad pasaulis būtų jautresnis, tai Didžioji Britanija irgi turi dirbti tuo klausimu, kad Europos Sąjunga turėtų būti stipresnė, tačiau kuo didesnė galia, tuo didesnė atsakomybė. Europos Sąjunga turi laikyti savo principų visose užsienio politikos rytise. Teikdami humanitarinę pagalbą pasau, karo nusikaltimo aukoms, negalime apsisukti ir negalima greitai tarti su režimais, kurie vykdo tokius nusikaltimus. Pavyzdžiui, tokie dalykai kaip kartun procesas turi būti įvertinti pagal vystimosi tikslus. Ačiū. Toliau ponas Bakovič vieną minutėms. Pradedame pasisakymus pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ačiū. Pasaulio aukščiausių lygio susitikimas humanitariniais klausimais vyksta pačiu laiku, nes, kaip girdėjome, niekuomet nebuvo tiek mūsų pagalbos reikalingų žmonių. Niekada po antro pasaulinio karo pasaulyje nebuvo tiek daug perkeltų jų asmenų, kaip Taigi, ministrė, mums reikia spręsti ir šių konfliktų priežastis. Turime būti objektyviais. Mūsų politika turi būti atgręžta į žmonės, turi būti humaniška, mes turime dirbti taikiai, o neskaldydami, dar labiau skaldydami pasaulį. Būtent todėl ES privalo parodyti pasauliui savo vertybės. Mes Turime dirbti taip, kad žmonės galėtų gyventi oriai. Turime padėti žmonėms Afrikoje, e, Vidurinėje Azijoje, rytuose. Pone Gomiš. Europos Sąjunga yra svarbiausias humanitarnės pagalbos, e, svarbiausia humanitarnės pagalbos teikianti šalis. Skaičiai dėja liūdina, nes mes negalėjome atsiliepti į didžiausią humanitarinę krizę po antrojo pasaulinio karo, kuri yra Sirijoje, Irake, Libijoje. Ir mums tikrai nepavyko nei Afrikoje, nei Azijoje. Yra pažeidžiamos jungtinių tautų konvencijos ES sutartys ir patys svarbiausi e, humanitarinės pagalbos teikimo principai Dėl to Graikijoje yra sulaikomi pabėgėliai, pabėgėliai puolami ir, ir moterys, ir vaikai. Tai, kas vyksta, yra netoleruotina. Ir Europos, ką Europos Sąjunga padarys aukščiausių lygių susitikime, ar tai nebus dar vienas apsimestinumo pavyzdys? mes, jeigu mes ir toliau negalėsime užkirsti kelią konfliktams ir neturėtume dirbti su e, priespaudą pasirinkusiais režimais. Ponas Marijas. Ačiū pirmininkė. Matome prieštaravimą. E, pirmasis aukščiausio lygio susitikimas su humanitariniais klausimais vyksta Stambulė kur gegužės pirmąją dieną vyko demonstracijos. Ir žmonės juose, juose dalyvaujantis buvo persekiojami. Turkijoje žmogaus teisės yra pažeidinėjimos ir per šį susitikimą ES turi pateikti aiškius atsakus tiems žmonėms, kurie kenčia nuo humanitarnių krizių humanitarinė krizė persikėlė Europą į Graikiją ir taip bus ir toliau, kol Daešas toliau vykdys savo nusikalstamą veiklą. Tačiau humanitarinė krizė kelia ne tik pabėgėliams kančias, bet ir Graikijos žmonėms. Taip pat mes vis labiau skurstame ir negalime priimti daugiau pabėgėlių. Tai yra didžiulė problema. Turtingesnės šalys Europoje turėtų padėti sprendžiant šią problemą. Ačiū. Ponas Šobor. tiesa, kad nemažai žmonių kenčia dėl konfliktų ir gaivalinių nelaimių ir tokių žmonių vis daugiau. Nematėme tiek daug perkeltų asmenų nuo antro pasaulinio karo. Taigi dėl to ir reikalinga surenkti aukščiausio ligmens susitikimą humanitarniais klausimais. Matome gan baisių skaičių apie tai, kiek žmonių laukia humanitarnės pagalbos. Ir tai tik tai rodo, kad pasaulis pasidalijo į dvi dalis tie, tuos, kuriems reikia pagalbos ir e, tuos, kurie tą pagalbą suteikti gali. ES yra didžiausia donorė, tačiau turint omenyje, kokias problemas matome, to nepakanka, reikia glo globalaus bendradarbiavimo. Tik tokiu būdu galėtumėme sušvelninti klimato kaitos, terorizmo, ginkluotų konfliktų baisius padarinius. Matome, kad labai auga gyventojų skaičius besivystančiose regionuose ir tai kels naujus iššūkius e, humanitarnė prasme. Pone Kiengi, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandieną mes matome, kad labai daug vyrų, moterų ir vaikų yra perkelti daugiau nei po antrojo pasaulinio karo. Du, 100 milijonų žmonių yra perkelti 600 milijonų, 60 milijonų pabėgėlių. Žmonės bėga nuo karo, konfliktų, skurdo ir klimato kaitos. Taigi mes sveikiname tokį aukščiausio lygmens susitikimą, nes galėsime sutelti ties esminiais klausimais, tokiais kaip pamastyti apie tai, kaip galėtume panaudoti humanitarnę pagalbą tam, kad būtų galima pereiti prie vystomo bendradarbiavimo politikos. Ir tokiu būdu tai būtų vidutinios trukmės ilgalaikiai projektai, kur būtų bandoma užkirsti kelią tokiems žmonių judėjimams. Mums reikalinga prevencinė politika, reikia taip pat užtikrinti humanitarinius koridorius, kad nesikartotų situacija tokia, kokią matome Libane, Sirijoje ir taip pat Europos teritorijoje. Taigi turime nuo tos skub, skubios situacijos sprendimo pereiti prie tvaresnių veiksmų. Ačiū, baigiame spontaniškus pasakymus. Dabar komisijos vardu e, ponas Stilianidas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už šias labai konstruktyves ir vaisingas diskusijas. Aš visuomet labai vertinu Europos parlamento nuomonę ir poziciją ir Tas ypatingai pasakytina dabar, kai mes rengiamės tokiam unikaliam, daugia šaliam susitikimui kaip šis susitikimas humanitarniais klausimais. Dėl to aš teigiu, kad reikia sustiprinti Europos parlamento vaidmenį tame renginyje. Aš ir mano tarnybos darysime tą, kiek įmanydami tam, kad šis parlamentas būtų labai jaučiamas ir matomas tame susitikime ir aš džiaugiuosi šiandien galėdamas paskelbti, kad mes užsitikriname dvi papildomas ES delegacijoje vietas Europos parlamentui. Mūsų prioritetai yra bendri - daugiau efektyvumo, daugiau veiksmingumo humanitarnės pagalbos srityje, pagarba tarptautiniai humanitariniai teisiai ir taip pat humanitarinių principų laikymasis, daugiau paramos švietimo sistemoms ir daugiau finansinės paramos humanitariniams tikslams įgyvendinti. Taigi dėl to ir vyksta tas bendradarbiavimas, nes esame visi vienoje valtyje. Šis aukščiausio lygmens susitikimas užbaigs įvairių renginių ciklą įvyko e, susitikimas dėl darbo atvarkė 2030, taip pat Adis Abebo susitikimas ir kiti susitikimai, kur buvo kalbama apie ateities viziją. Ir tų susitikimų rezultatai yra puikus pagrindas ateičiai. Tačiau reali pažanga gali būti pasiekta tik tuo met, jeigu dabar pasirūpinsime neturtingiausiais ir labiausiai pažeidžiamais, padėsime jiems klestėti. Tai yra pasaulinio aukščiausio lygmens susitikimo tikslas. Ir aš tikiuosi, kad kai 2030 metais įvertinsime, kas vyko praeitie, galėsime pasakyti, kad tas renginys buvo esminis e, dalykas. Per ilgą konsultacijų procesą buvo suteikta galimybė tarti žodį visiems, nuo lyderių iki paveiktų bendruomenių atstovų, nuo akademikų iki privataus sektoriaus. Buvo įtraukti tūkstančiai žmonių visame pasaulyje. Ir buvo pasiūlytas naujas kelias, kaip būtų galima aptarti pačias aktualiausias problemas, su kuriomis susidurėme ir kad tai būtų realiai globalus forumas ir puikus, puiki proga pamastyti apie tai, kaip būtų galima keisti sistemą ir kaip būtų galima reaguoti į krizės ir iš jų išbristi. Siekiant pagrindinio tikslo, kad iki 2030 metų vis mažiau žmonių, žmonių bus reikalinga gyvybės gelbinti, gelbinti skubi parama. Ir aš tikiuosi, kad taryba patvirtins e, šunių stikimo išvadas, aukščiausio lygmens stikimo išvadas, mes dirbame su pirmininkančia valstybė ir kitomis valstybėmis narėmis, rengdami stiprią poziciją, kuri bus mūsų gairi siekiant įsipareigojimų susitikime ir vėliau ir aš tikiuosi kaip visuomet ir testinės jūsų paramos tolesniuose veiksmuose tam, kad mes galėtumėme parodyti lyderystę ir įgyvendinti prisimtus įsipareigojimus. Dėkoju už bendradarbiavimą. Dėkoju komisijos nariui, dėkoju komisijos nariui ir dabar diskusijoms apibendrinti ponia Henis Plašart. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasaulinis aukščiaus lygmens susitikimas su humanitariniais klausimais nėra galutinis taškas, tai yra tam tikras pradžios taškas, tam, kad vietos bendruomenės atsigautų, kaip Junktinių tautų generalinis sekretorius pasakė, ne kartą. Ir mes tikimės, kad labai daug prasmingų ir nuoširdžių įsipareigojimų bus prisimta visų suinteresuoto asmenų aukščiausių galimų lygmenių. Ir taip mes turime pasirūpinti, kad tas susitikimas nebūtų laikomas kaip vakarų dominuojamas renginys, kad būtų įtraukiami visi ir kad būtų įtraukiamos šalys ir už ES ribų, ypatingai už ES ribų. Ir taip sutinku su jumis, ponė Gerero Salom, kad nuo pat pirmosios dienos po susitikimo mes turėsime parodyti, kad rimtai prisimame įsipareigojimus ir kaip pirmininkaujantį valstybę esame pasirengę suvaidinti visapusišką vaidmenį. Ir mes labai tikimės daug iš mūsų bendradarbiavimo su jumis. Dėkoju. Ačiū. Diskusijos baigiamos ir aš turiu vieną.